La séance est reprise. Pradedame sesiją. Latvijos kompetitingos institucijos pranešė, kad ponė Liepina yra išrinkta į Europos parlamentą, ji pakeis pono Dombrovskį. Pradės dirbti e, nuo kovo 19, pradėjo dirbti nuo kovo 19 dienos. Pagal reglamento antrąją dalį e, jos kredenciniai galiojimai e, bus patvirtinti ir jos teisės parlamente bus užtikrintos. Iškart, kai ji paskelbs, kad neužima jokių kitų pareigų nesuderinamų su Europos parlamento vieta. Dabar darbo atvarkė Europos komisijos klausimas žodžiu.